Bien, la séance qui était suspendue. Kągi, tas posėdis, kuris buvo nutrauktas e, per pietus, yra tęsiamas. Norėčiau pasveikinti visus, kurių nebuvo ryte. Sveikinu ir Olafo generalinį direktorių, kuriam greitai suteiksiu žodį. Taigi dabar periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Norėčiau pasakyti, kad mūsų pirmininkas jau pakeliui vyksta iš Niderlandų. Turėtų prie mūsų prisijungti kažkada posėdžio metu. Taigi septintas darbo tvarkės punktas. 2011 metų Olafo metinė ataskaita suteikiu žodį generaliniam sekretoriui, ponui Kesleriui. Dėkoju dar už tai, kad atvykote. Ačiū. Keletą žodžių tarsiu ir po to tikiuosi klausimų. Ir tik tikiuosi pateikti racionalius atsakymus į jūsų klausimus. Tai yra pirmasis mano mūsų metinės veiklos ataskaitos pristatymas. Tačiau, kaip žinote, 2000, kalba ne apie 2010 metus, veiklą vykdytą tais metais mūsų institucijos, mūsų tarnybos. Aš tuomet dar nebuvau generalinis direktorius, taigi pristatau savo pirmtakų atliktą darbą. Tačiau manau, kad čia surasime įdomių duomenų, skaičių ir klausimų, kurie bus įdomus ir vertinant dabartinę reformos procesą, teisėkuros reformą taip pat įdomius, įdomų dalykų sužinosime, tai, ko galime pasimokyti iš vidinės tarnybos pertvarkos, pertvarkos, kurią aš šiuo metu vykdau. Taigi, pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tyrimus. Kaip matote, maždaug tūkstantį informacijos gauname per metus. 2010 metais gavome informacijos apie tūkstantį atvejų. Na ir dėl tų tūkstančio atvejų, kurių tyrimus pradėjome, mes pateikėme 150, atlikome 150 tyrimų. Plus 75 koordinavimo ir pagalbos atvejus. Tas skaičius iš principo atitinka ir ankstesnių metų skaičius ir tai šį beitą mums pasako. Tai reiškia, kad maždaug 20, 20 procentų gautos informacijos priveda prie tyrimų mažiau nei 20 procentų gautos informacijos reiškia, kad reikia pradėti tyrimus. Išprovokuoja tyrimo pradžią. Taigi, aš manau, kad ateityje teks susidurti su nemenku iššūkiu. Stebėti gaunamos informacijos kokybę. Prižiūrėti tą kokybę. nemokamos telefono linijos, kuriomis gali naudotis visuomenė, žmonės, kurie nepagaili laiko ir paskambina tais telefonais ir pateikia informacijos, kad tai taptų plat, plačiau paplitę ES institucijų lygmenių ir nacionalinių institucijų lygmenių, kad būtų naudojamasi OLAFu ir kad būtų mūsų tarnyba informuojama, kuomet turima informacijos apie sukčiavimą ar korupciją, kai yra pažydžiami ES finansiniai interesai. Jeigu pažvelgtumėme į tuos skaičius ataskaitoje, tik 46 procentai gaunamos informacijos, vertinant iš bendro tūkstančio atvejų, tik tiek informacijos gauname iš viešojo sektoriaus europinių institucijų ir nacionalinių valdžios institucijų. Jeigu pažvelgtumėme į nacionalinius skaičius, pamatytumėme, kad kai kuriuose valstybėse narėse apskritai jokios informacijos nėra. Na, kažin, ar galime tikėti, kad tokių atvejų nepasitaiko tose valstybėse narėse įdomių Olafui. Paprastai, ponia Greslė, jūs tikriausiai man pritarėte. Turiu pasakyti, kad paprastai tokių skaičių ataskaitose nėra, tačiau galiu pasakyti, kad gaunamos informacijos kokybė iš vieš, vieš, viešojo sektoriaus yra aukštesnė nei vidutinė informacijos gautos iš privataus sektoriaus e, kokybė. Taigi jau keletų atvejų pastaraisiais mėnesiais aš raginau nacionalinės institucijas, e, išlaidų institucijas, vyriausybinės institucijas ir nacionalinės teisės saugos įstaigas. Kreiptis į Olafą, kuomet jie turi svarbios sukčia, informacijos apie sukčiavimus, kuri nebūtinai yra visapusiškai apdorota nacionaliniu lygmeniu. Taigi, kad tokios institucijos būtų skatinamos, galiu pasakyti, kad kitoje ataskaitoje mes jau pateiksime aiškesnius skaičius apie kiekvieną valstybę, kiek informacijos gauname iš konkrečios šalies Olafe, kiek jos gauname iš privataus sektoriaus, kiek iš viešojo sektoriaus. Tie skaičiai bus įdomus ka, tam, kad pamatytumėme, kiek yra bendradarbiavimo iš valstybių narių pusės nes jeigu gauname daug informacijos iš valstybės narės apie sukčiavimus, iš, iš privataus sektoriaus, bet iš viešojo sektoriaus tokios informacijos nėra, tai reiškia, kad toje valstybėje yra problemų. Čia tiesiog kaip pavyzdį pateikiu. Dar vienas dalykas. Bendra atvejų tyrimo trukmė. Kaip matote, bendrai nuo informacijos gavimo iki galutinio atvejo ataskaitos pristatymo praeina 27,9 mėnesio vidutiniškai. Ką reiškia kablelis 9, nelabai žinau, <laughs> sako kalbėtojas, daugiau negu 27 mėnesiai, bet kuriuo atveju. Ką reiškia kablelis 9? Nu, nesvarbu. Uh, matematiškai nežinau, tai ar tai yra devynios dienos, tai yra 27 dienos. Tai beveik faktiškai tuo met 27 mėnesiai, 27 dienos. Tai yra vidutinė atvejų nagrinėjimo trukmė. Skaičius nėra labai gražus. Bet jau žinote, kad atvejų nagrinėjimo trukmė Trukmė yra gan ilga ir yra nemažai tam priežasčių. Tark kitko, tai yra žemiausias, trumpiausia trukmė per penkerius metus, taigi buvo dar ir praščiau. Kaip ir situacija gerėja, bet nepakankamai. Aš manau, kad vis tiek tyrimas vyksta per ilgai Yra keletas priežasčių. Kai kurios iš tų priežasčių priklauso nuo Olafo, bet ne visos. Ir aš pakalbėsiu apie tas, kurios, dėl kurių atsakingi mes. Olafas ir vėliau pasakysiu, kaip mes esame už tai atsakingi. Viena priežasčių dėl tokios trukmės yra susijusi su mūsų partneriais, tai yra valstybėmis narėmis. Būtent, kad mums prireikia nemažai laiko, ypatingai vertinimo etape, pradinėme etape, kad gautumėme atsakymą iš nacionalinių institucijų. Konkrečiai išlaidų institucijų, kai pateikėme prašymą užklausimą dėl pirminės informacijos, dėl panaudotų ES lėšų. Labai bazinės informacijos, kuri mums yra reikalinga priimant sprendimą ar pradėti tyrimą ar ne. Tai yra na, tokia bazinė informacija, kurios mums prireikia, kad atrinktumėme tą negerą, blogą informaciją nuo tos, kurią, kurią pasiremdami pradedame tyrimą. Kartais tam reikia daugiau nei vienerių metų. Taigi, ką, ką darysime, kad sutrumpėtų tie laikotarpiai, vizų tarnybos pertvarka yra daž... daugiausia ir susijusi su bandymu sutrumpinti atvejų nagrinėjimo trukmę, tačiau mes būsime kur kas aktyvesni ir su valstybėmis narėmis, bandysime iš jų gauti informacijos. Ir mes susime ne tik, kad laišką ir lauksime kito laiško, mes tiesiog jų prašysime prisijungti prie duomenų bazės. Aš tikiuosi, kad nebus keltas naujas klausimas dėl prieigos prie duomenų bazės. Aš žinau, kad panašią, panašią problemą sprendžiate ir jūs. Tai yra duomenų bazės, kurios atidaromos. Tai yra duomenų bazės apie ES finansavimą. ES lėšas, kurios yra panaudojamos nacionaliniu lygmeniu. Kad mes greičiau galėtumėme atskirti tą informaciją, kuo galima greičiau, per kelias savaitės, o ne mėnesius ar metus, kaip yra dabar. Na, antras svarbus aspektas. Kaip tikriausiai žinote, vasario mėnesį bus parengta, bus pertvarkytas Olafas ir organigrama ir bus vienas padalinys, kuris dirbs su vertinimais, atrankos etapais, bus konkretus padalinys tam darbui. kad tas laikotarpis būtų kuo galima trumpesnis, tas etapas netruktų ilgiau nei keturis mėnesius, nes dabar vidutiniškai tam prireikia septynių, septynių ar aštuonių mėnesių. Septynių maždaug mėnesių vidutiniškai tam reikia dabar. Taigi bus tas naujas padalinys įsteigtas būtent, kad nuosekliai būtų tvarkoma gaunama informacija. Dabar gaunama informacija pirminėme etape yra tvarkoma atsitiktinė tvarka skirtingų įvairių tyrimo padalinių. O ateityje bus vienas tyrimo padalinys, kuris būtent e, dirbs tik tai su ta informacijos atranka ir bus galima greičiau atlikti jau realius tyrimus. Taigi to, tie du etapai bus atliekami skirtingose padaliniuose. Tai yra vadybinis sprendimas, taigi kitais metais, o gal po dviejų metų, pažiūrėsime, įvertinsime, ar toks sprendimas bus sėkmingas. Trumpinant tuos laikotarpius. Na ir paskutinė mano mintis norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai ką. Olafo veiklos rezultatai. Jeigu bandytumėme įvertinti pačius svarbiausius skaičius, būtent e, kokiu rezultatu pasiekėme teisminė prasme, kokiu finansiniu rezultatu pasiekėme. Teisminiai rezultatai. Bausmės paskirtos teismo. Remiantis Olafo ataskaitomis 2010 metais tokių atvejų buvo vienu atveju buvo netgi 120 bendrai įkalinimo metų numatyta, bet ir finansinės nuobaudos irgi yra didelės - 1,5 milijardo eurų bausmių nuobaudų. Taip pat 70 milijonų eurų buvo išieškota remiantis Olafo tyrimų rezultatais. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, tie skaičiai, kurie atsispindi dešimtų metų ataskaitoje, remiantis Olofo tyrimais, yra susiję su ankstesniais tyrimais. Nes paprastai užtrunka netgi keletą metų, kol Olafo ataskaita yra nusinčiama uh, arba nacionaliniams teismams ir iki to laiko ar Europos komisijai ir kol yra galiausiai išieškomos tos sumos arba paskelbiamas nuosprendis nacionalinėme teisme. Tačiau tie skaičiai realiai nedaug ką pasako apie dešimtųjų metų veiklą. Jie užfiksuoti buvo dešimtaisiais metais, tačiau tai kalba eina apie ataskaitas, kurias Olafas atliko ankstesniais metais. Tačiau vis tiek turiu pažymėti, kad tie skaičiai yra neblogi. Neblogi rezultatai. Tai yra, nėra vieninteliai rezultatai, čia nepristačiau tų rezultatų detaliai, kalbant apie Olafo veiklą, nes manau ir tikiuosi, kad Olafo veikla yra susijusi ir su bendresne tyriamąją veiklą ir Olafas taip pat atlieka ir prevencinę funkciją ir tai užkerta kelią sukčiautojams ir ES darbuotojams, institucijų darbuotojams. Tiesiog e, tai yra atgrasos priemonė atitinkama, kurią įvertinti kiekybiškai yra sunku. Tačiau tai yra patys svarbiausi išmatuotini skaičiai, kalbant apie mūsų veiklą, kurie mano supratimu rodo, kad Olafas yra reikalingas ir lėšos skirtos Olafui, kalbant finansiniais terminais, yra gerai panaudotos, nes mes išieškome ir leidžiame ES ir valstybėms narėms išieškoti kur kas daugiau pinigų, nei kad kainuojame ES. Taigi, ponė pirmininkė, tiek jums leidus ir dabar galiu mielai atsakyti klausimus. Ačiū. Merci, uh... Dėkoju generaliniam direktoriui. Dabar siūlyčiau žodį suteikti pranešėjui, ponui Balčyčiui. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas direktoriau. E, iš tikrųjų, šiandieną pristatėt gana detaliai apie kai kurias problemas ir pats paminėjot apie skaičius, kurie buvo pateikti ataskaitoje. E, iš pirmo žvilgsnio tikrai būtų galima ir pagirti tą veiklą, nors aišku, jūs dar ir nedirbat Jūsų veikla prasidėjo tik tai 2011 metais, bet e, jūs e, man atsakėte į vieną iš pagrindinių klausimų, kad nors ir sumažėjo tyrimų objektų vertinimo ir tyrimo trukmė, tačiau jinai ateityje galėtų mažėti ir dar labiau. Ir aš manau, kad vienas iš tokių turbūt pagrindinių problemų, kurios šiandieną dar egzistuoja ir kodėl mes turime tokius skaičius, kokius šiandieną yra įvardinti labai sausai šitoje ataskaitoje, kad iki 2010 metų iš viso Olafas yra nustatęs, kad reikia susigražinti apie 2 milijardus eurų, o susigražinta tik tais yra 1 milijardas. Ir čia iš tikrųjų yra didelė problema, kad kitos institucijos jūsų paminėtos po jūsų, kurios turėtų atlikti savo pareigą ir didelė dalimi priklauso nuo kiekvienos valstybės narės požiūrio teisės saugos sistemos egzistuojančios juose, jos iki galo savo funkcijų netlieka. Ir nebereikalo šiandieną nenori jūsų prileisti prie duomenų valstybės narėse, nes tai yra visiškai ne, ne, nereikalinga. Kai jūs prieisit prie šitų duomenų, jūs darbo turėsite, aš manau, žymiai daugiau. Ir tai iš karto bus aišku, kad kiekvienoje valstybėje narėje egzistuoja skirtinga sistema. Ir e, Ir tikrai aš čia turėjau susirašęs keletą klausimų, kuriuos būtų galima šiandieną paklausti, bet jie yra antrailiai, kalbant tą, apie tą pagrindinį. Tai pirmiausia, prieimas prie duomenų bazės. Antras klausimas - bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų, ypatingai tarp valstybių narių, Eurodžastų ir e, Interpolo. Ir trečia, natūralu, kad iškyla klausimas dėl valstybių narių požiūrio į jūsų darbą kad jisai yra e, būtinas, tai šiandieną turbūt jau nekelia niekam abejonių. Mes prieš pietus diskutavom apie jūsų sistemos nepriklausomumą ir aš manau, kad jeigu mums pavyks, kaip ir buvom sutarę, kad turėtų pavykti susidėrėti dėl tam tikrų principinių nuostatų, ateityje jūsų darbas ne tik tais palengvės, bet ir taps žymiai labiau suprantamas. Šiandieną e, manau, kad iškyla pas pagrindinis turbūt klausimas, tai yra, kad e, kai kurios valstybės narėse vis dėlto dar yra labai didelis e, netitikimų skaičius. Pavyzdžiui, šešiose ES valstybėse, tai yra e, ta pati Lenkija, Rumunija, Ispanija, Bulgarija, Vokietija ir Italija, net 60 procentų gaunamas informacijos susijusi su įtarimais dėl sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos. Aišku, kad e, kyla klausimas, ar šitose valstybės narėse iš tikrųjų situacija yra bloga, ar todėl, kad jūs e, galbūt labai preciziškai e, žiūrite šitose valstybėse tam tikrus klausimus, tai todėl aš tikrai norėčiau, kad jūs paaiškintumėt toje ataskaitoje pateiktą informaciją. Antra, dėl Bulgarijos žemės ūkio srityje. Net yra atliekamas 81 tyrimas, buvo atliektas 2010 metais ir iš kurių žemės ūkio srityje 61, kai, kai tuo tarpu 2009 metais tik tai 26 tyrimai. Tai tikrai būtų labai įdomu, kad jūs gal plačiau galėtumėt pakomentuoti dėl Bulgarijos atveju, nes kaip žinia, tikrai dar ateityje mūsų laukia ir e, būsimos finansinės perspektyvos dėl tiesioginių išmokų klausimas ir čia tikrai būtų labai naudinga turėti tą informaciją. Ir taip pat e, kai kuriuose valstybės narėse, kaip Luksemburgė ir Belgijoje, sumažėjusio per pusę beveik e, žymiai sumažėjusio sukčiavimo atveju per vienus metus. Kodėl taip atsitiko? O taip pat e, e, viena yra informacija, kurioje yra numatyta, kad jūs tiesioginiam darbui, tyrimo darbui 2010 metais skiriate tik tai 37 procentus savo darbo laiko. Tai ar tikrai jūs manote, kad tai yra teisinga ir taip turėtų būti ir ateityje. Ar esate numatę kai kurias savo veiksmus, kad iš tikrųjų šitam pagrindiniam darbui, tyrimų darbui būtų daugiau skirima ateityje ir darbo laiko, ir, ir pajėgų. Tai tokie mano pagrindiniai klausimai, kuriuos aš norėčiau, kad jūs labai trumpai atsakytumėt. O iš tikrųjų mes labai nekantriai lauksime ataskaitos už 2011 metus, nes tenai tikrai buvo numatyta tam tikrų gerų dalykų, kurie jau turėjo būti gyvendinti praktikoje. Ačiū labai. Merci, Monsieur Gaillard. Čia ponas Gairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone generalinė direktorio Kessleri, jūs kalbėjote apie naujus iššūkius, kuriuos turi atremti OLAF tarnyba turint omenyje tai, kad ištekliai, kuriais operuoja tarnyba, tikriausiai nebus didesni. Todėl mano klausimas yra susijęs su naujomis iniciatyvomis. Ar jūs įsivaizduojate, kad tokių naujų iniciatyvų galėtų būti? Kaip atrodytų išteklių panaudojimas? ir kaip jūs galbūt paskirstytumėte turimus išteklius, perskirstytumėt juos. Generalinį direktorių. Yes, thank you. Uh... Ačiū. valstybės narės ir skirtingas bendradarbiavimas. Ponas Balčytis uždavė klausimą susijusį su skirtingais tyrimų skaičiais. Aišku, esama skirtingų požiūrių. Kartais diferencijuojamas tas bendradarbiavimas. Tačiau Net pačioje valstybėje narėje esama skirtumų, kaip dirba teisės saugos institucijos, muitinės ir, pavyzdžiui, administracinės institucijos. Todėl man iš esmės sudėtinga pasakyti, kad tos valstybės yra pasirengusios glaudžiau bendradarbiauti, o kitos ne. Tikrai sudėtinga. Uh, Tačiau mes galėtume tapti šaltiniu valstybėms narėms, nes daugelis e, stambaus sukčiavimo atvejų, čia kalbant apie nusikaltėlių ar nusikalstamos veikos tinklus, negali būti ištirti tik nacionalinių institucijų Ir tais atvejais, kai mes negauname informacijos iš teisės saugos institucijų, nacionalinių teisės saugos institucijų, aš norėčiau aišku, kad tokiais atvejais Olafe dirbtų daugiau žmonių turinčių patirties nacionalinėse teisės saugos institucijose. 300 tyriejų dirbančių Olafe. Tik pateiksiu porą pavyzdžių iš 300 tyrėjų nėra ne vieno, kuris būtų atvykęs iš Vokietijos teisės saugos institucijos, išskyrus e, iš muitinės. Taigi neturime ne vieno tyrėjo iš Vokietijos policijos ar e, kriminalinių nusikaltimų tarnybos. Nėra ir ne vieno iš Prancūzijos. Aš tikrai nekaltinu pačių valstybių narių. Priešingai, aš manau, kad e, generalinis direktoris turėtų sunerimti dėl šio fakto, nes net mano trumpa patirtis rodo, kad ir aš neįvardinsiu konkrečių šalių, tačiau tai yra, pavyzdžiui, pietų. Turime pietų ES valstybę narę ir turime tyrėjus, kurie yra dirbę tos valstybės narės teisės saugos institucijose ir tuomet vyksta gana geras glaudus bendradarbiavimas su ta valstybė nare. Todėl aš tikrai bandau ieškoti tinkamo balanso, tačiau kartais tam tikrų žingsnių negaliu imtis ir ponas Gairis apie tai kalbėjo. Man tada būtų reikalingi papildomi ištekliai, kurių neturiu. Antra priežastis. Iš penkių šimtų postų aš turiu, Olafe bendrai aš turiu tik tris postus. Tris laisvas vietas tiksliau, aš galiu įdarbinti tik tris žmonės. Todėl atsargiai rinkščiausi. Mano veikimo laisvė yra ribota. Tačiau, aišku, dirbsime šią linkmę. Kitas klausimas. Dėl glaudesnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis reikėtų galbūt pakeisti indikatorius. Manau, kad tikrai kartu su jumis turime aptarti šios klausimus kitą kartą. 325. Penktasis straipsnis. tiksliau 325 straipsnio ataskaitą dėl netikslumų. Čia yra nustatyta daugelis netikslumų, tačiau kai kuriais atvejais tų netikslumų nėra ir mes tikrai siekiame, kad visose valstybėse narėse būtų taikomi to pa, maždaug tie patys standartai. Tačiau kuo daugiau ataskaitų yra teigiam, e, teikiama, kuo e, daugiau informacijos teikiama, e, tuo labiau susidaro įspūdis, kad tos valstybės narės dirba blogai. Ir todėl kartais susidaro toks įspūdis, kad geriau apskritai neteikti ataskaitos, kad apie mus negalvotų blogai. Aš nebūtinai kalbu apie sukčiavimo atvejus, kalbu apie administracinius netikslumus. ir netitikimus. Ponas Balčytis taip pat kalbėjo apie mūsų tyrimus. Kai kuriuose valstybėse narėse tų tyrimų yra daugiau, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad tose valstybėse, kuriuose tyrimų daroma daugiau, kad tose valstybėse daug, yra daugiau sukčiavimo atvejų. Tiesiog mes sulaukime daugiau informacijos iš konkrečių valstybių narių. Uh, Pavyzdžiui, jei pažvelgsite į lentelę, matysite ir stulpelį, kuriame yra skilti skirta e, tabakui ir cigaretėms. Ir nurodyti tyrimų skaičiai. Tai reiškia, kad ta valstybė narė suteikė mums informacijos, ar ta muitinė, e, muitinės tarnyba suteikė mums informaciją apie e, tabako e, kontrabandos atvejus. Tačiau jokių būdų tai nereiškia, kad toje valstybėje narėje nustatyta daugiau sukčiavimo atvejų. Tai tiesiog reiškia, kad mes galime turime daugiau veiklos bendradarbiavimo, bendradarbiavimo operacinėme lygmenyje su konkrečia valstybė nare. Aš manau, kad lenteles reikės pakeisti kiek, kad būtų galima konkrečiai atspindėti, koks yra bendradarbiavimo su valstybė nare lygmuo. Mes e, numatysime paskatų sistemą, leidžiančią valstybėms narėms ar skatinančią e, valstybės narės labiau bendradarbiauti. iš kurios atsispindėtų, kurios valstybės glaudžiau bendradarbiauja kovoje prieš sukčiavimą. Ir paskutinis pono Gairio klausimas. Kokių veiksmų bandysiu imtis? Mes bandysime daugą. Pirmiausia, racionalizuosime savo išteklių panaudojimą. Kaip aš jau minėjau, nesitikiu, kad ištekliai padidės. Aišku, būtų džiugu, jei tai įvyktų, jei kompetentingos institucijos skirtų mums daugiau išteklių, tačiau būkime realistai. Būtų džiugu, jei mūsų ištekliai nebūtų sumažinti, nes mano biudžetas man perėmus postą buvo kiek apkarpytas geresnės personalo panaudojimas. Kaip aš jau minėjau, reikia skirti funkcijas pačiame Olafe. Yra du įgaliojimai. Pirmiausia, bendro pobūdžio tyriamoji veikla, o antra kiti tyrimai susiję su policijos veikla. Kartais funkcijos dubliuojasi, atsakomybės persikloja ir mes tiesiog išvaistome savo išteklius. Vasario pirmą dieną aš jau žinosiu, kiek darbuotojų dirba mano skyriui ir visos mūsų priežiūros institucijos ir parlamentas taip pat žinos, kiek žmonių dirba mūsų skyriuje. Tačiau dabar mes mažiname tuos išteklius, kurie yra skiriami vertinimo veiklai. Ir vasario pirmą dieną įvyks Olafo rekomendacijų įgyvendinimo fazė. Mes vykdome stebėsenos veiklą, kartais net teikiame pagalbą teisinėms institucijoms, teismams, kartais mes atstovaujame, tačiau aš turiu pasakyti kartais sakau kartais, o Kartais tie atvejai yra šimtai atvejų, kartais tūkstančiai. Mes turėjome šimtą atvejų iš UKLAF. Net nacionaliniu lygmeniu niekas nežino, kur tai yra archyvose slypi ta informacija, kažkur teismuose mes tyriame situaciją. Ir stengiamės geriau panaudoti turimus išteklius. Stengiamės, kad mažiau žmonių dirbtų veiksmingiau ir atliktų geresnius tyrimus. Tai yra mūsų svarbiausia funkcija yra tyrimas. Ir kovos su sukčiavimo formavimo politika. Yra ir administracinės funkcijos. Metinis valdymo planas kaip tik baigiamas ruošti pastaruoju metu ir iš jo bus galima sulaukti daugiau informacijos apie tyrimų prioritetus. Aš dabar nagrinėju, kas mūsų laukia reformavus reglamentą, kokie prioritetai yra numatyti tyrimų atrankos fazėje. Ir mes numatysime tam tikrus prioritetus susijusius su pirmiausia korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo veikla. Tai yra sudėtinga. Tačiau iš parlamento jau sulaukėme tam tikrų pasiūlymų imtis šios veiklos. Taip pat daug dėmesio skirsime e, taip vadinamoms grėsmių zonoms, e, įtraukiant geografinę dimenciją, bus atliekama daugiau tyrimų šioje srityje. Inge Greslė. Norėjau pateikti vieną klausimą. Generalinį direktoriau yra kalbama, kad IPN funkcijos jūs atsisakysite, tai yra atsisakysite funkcijos pačiam skirti generalinį direktorių. Aš šiek tiek nerimauju, nes išgirdau, net neprisimenu, kur ir kas man pasakė kokioje valgykloje tai išgirdau, bet dabar išgirdau iš jūsų parlamente. Tai dabar dar labiau išsigandau. Bet tikrai tokios informacijos neturiu. Ir aš manau, kad jeigu nieko nekeisite, niekas ir nesikeis. Taigi viskas priklauso nuo jūsų, daugiau nei nuo manęs, kiek aš žinau. Toks būtų mano atsakymas. Mano atsakymas niekas nesikeičia. Jeigu jūs e, laikotės, aišku, tos pačios nuomonės. Jūs laikotės tos pačios nuomonės. Tada aš saugiai, saugiau jaučiuosi. Ar yra dar norinčių pasakyti? Ponas Balčytis. Minikė. Taip, e, iš tikrųjų jūs labai teisingai atsakėte, kad e, reikia labai daug ką keisti ir aš manau, kad ir šitą galbūt ataskaitą pasitarnaus dėl ateities tam tikrų mūsų principų ir veiklos sričių suformavimo. Ir e, tikrai mūsų ateities turbūt tikslas turėtų būti ne kad kuo daugiau atlikti tyrimų, bet kad iš tikrųjų kartu e, su Europos parlamentu, padedant nepriklausomai Olofo tarnybai, būtų formuojama kovos su sukčiavimu politikos politiką ir, aišku, jos įgyvendinimo priežiūrą. Ir mūsų turbūt pagrindinis tikslas, kad ateityje tų tyrimų būtų gal kuo mažiau. Tai tada mes tą politiką įgyvendindami įvykdytumėm savo tikslus. Tikrai aš daugiau nieko per daug nenorėčiau pridėti, tik tai, kad šiandieną aiškiai buvo įsakyta mintis, kad tos valstybės, kurios labiau bendradarbiauja, teikia informaciją Olafo tarnybai, jų statistika yra žymiai blogesnė. Tai manau, kad ateityje tokių tikrai dalykų nebeturėtų būti. Jūs patys turėtumėt pateikti pasiūlymus, kaip reikėtų e, kurti tą sistemą, kad e, jūs turėtumėt tinkamus reikiamus duomenis ir reikiamų laikų iš visų valstybių narių, kad e, šitas vaizdas, kokia yra šiandieną situacija įsisavinant ES pinigus, mes taip pat, kaip ir politikai, galėtumėm atsakyti ir savo piliečiams ir taip pat, aišku, galėtumėm atsakyti ir savo kolegom, kurie, aišku, dirba kažkokiose tai kitose srityse. Todėl tikrai noriu padėkoti Jums už labai samius atsakymus ir lauksim dar kai kurių diskusijų po tam tikrų rezoliucijų ir tikėkime, kad šita reforma, apie kurią mes kalbėjom prieš pietus, jinai pasitarnaus ir tolimesniam mūsų bendrų bendro darbo palengvinimo ateityje. Ačiū labai. Merci. D'autres interventions Ačiū. Ar yra dar norinčių pasakyti? Non. Eh écoutez, je n'en vois pas. Donc... Ne. Tuomet siūlau baigti diskusijas dėl šio punkto. Tai yra 11 metų metinė ataskaita, nors kalba eina apie 10 metus. Norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui ponui Kresleriui. Ir perėsime prie 8 darbo atvarkės punkto. Tai yra Europos audito rūmų specialioji ataskaita, kurios pavadinimas sąskaitų patvirtinimo procedūros auditas. Aš sveikinu audito rūmų, audito rūmų narį Mišelį Kretaną. Mūsų pranešė yra Ingeborga Greslė ir žodį iš karto suteikiu audito rūmų atstovui, kad jis pristatytų išvadas. Žinau, kad turiu. Euh, merci, monsieur le président. Euh, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ataskaita, kuri yra teikiama auditorumo vardu, nagrinėja sąskaitų patvirtinimo procedūrą, žiūrima į tai, kaip ji veikia žemės ūkio gamtinių išteklių srityje, juk kiekvienais metais sąjunga šiai sričiai išleidžia apie 55 milijardus eurų. Sąskaitų patvirtinimas yra aiški procedūra, kuri yra įvardyta ES teisės aktuose ir aiškiai pasakyta, kaip turi būti kas daroma. Procedūros tikslas yra užtikrinti, kad komisija kuri pati tiesiogiai nepatiria visų išlaidų, vis dėlto galėtų pasižiūrėti ir e, būti atsakinga už tai, kaip yra išleidžiamos lėšos ir tos išlaidos turi būti atspindėtos e, galtinėse sąskaitose ir tai turi būti daroma nepažeidžiant taisyklių. Taigi, ši procedūra iš esmės turi sekti, kaip vyko procesas, tikrinti, ar viskas vyko teisingai ir komisija turi atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus, patikrinti valstybių narių mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją ir priimti galtinį sprendimą. Priimant sprendimą, komisija remiasi informaciją iš nacionalinių sertifikavimo institucijų, kurios garantuoja mokėjimo agentūrų darbą. Tam tikrais atvejais komisija ir pati atlieka auditą tam, kad pažiūrėtų, kaip buvo vykdomas finansavimas e, ir pasižiūrėti, ar nebuvo nusižengimų taisyklėm. Aš norėčiau pakalbėti apie finansinį E, patvirtinimą, toliau atitikties patvirtinimą ir galiausiai apie visą procedūrą dar trumpai. Na, daugiausiai dėmesio skiriuosi tiem dviem sprendimam, kuriuos minėjau. Norėčiau pabrėžti, kad Daugumoj savo pastabų teismas nepateikė naujos informacijos, visą tai jau buvo minėta arba specialiuose ataskaitose, arba metinėse ataskaitose. Tačiau tos visos pastabos buvo surinktos į vieną dokumentą ir tai reiškia, kad mes galime pateikti bendrą vaizdą apie šią procedūrą. Taigi finansinė užskaita arba patvirtinimas. Taip, yra tam tikrų spragų, tam tikrų problemų, tai yra paminėta ir dokumente. Tačiau teismas, auditorumai atsiprašau, nustatė, kad atliekamas darbas yra pakankamas tam, kad komisija surinktų būtiną informaciją ir kad galėtų priimti metinį patvirtinimo sprendimą. Tačiau nuo 2007 sertifikavimo institucijų darbas buvo praplėstas ir taip pat yra įtraukiami legalumo ir mokėjimų e, reguliarumo klausimai. Taigi auditorumai pastebėjo, kad šios naujos funkcijos dar ne visai sklandžiai yra vykdomos sertifikavimo institucijų. Ir šių institucijų teikiamos nuomonės vert, vertė dar tikrai ne visada aiški. Toliau, atitikties patvirtinimas. Ši informacija suteikia daug galių komisijai, tiksliau ši procedūra. Nuo 1999 iki 2000 iki 2010 buvo Buvo nustatyta nemažai problemų e, siejamų su tam tikrom lėšom ir aš norėčiau paminėti pagrindinės problemas. Visų pirma, komisijos riboti ištekliai. E, dėl tų ribotų ištekliai negalėjo išsamei atlikti atitikties patvirtinimo, nes reikėjo įdėti labai daug darbo, nagrinėti atskirus sektorius kaip jau sakiau, išteklių trūko, tad tai reiškia, kad komisija negalėjo išsamei išnagrinėti visų sričių ir kategorijų, pavyzdžiui, net ir žemės ūkio srities. Toliau, kita problema. Išlaidų suma, kur neįtraukta į bendrijos biudžetą remiantis patvirtinimu atitikties, sudaryta iš fiksuoto dydžio korekcijų. Ir komisija tai apskaičiuoja remdamasi tam tikrą statistiką, tam tikrą informaciją iš valstybių narių ir neatsižvelgiama į tam tikras klaidas, kurios daromas atliekant išmokėjimus naudos gavėjams. Tai reiškia, kad fiksuoto dydžio tos korekcijos nėra pati tinkamiausia priemonė e, sąskaitų patvirtinimui. Tai yra naudinga priemonė, bet ne pati geriausia. Ji yra gera siekiant apsaugoti sąjungos finansinius interesus. Audito rūmai beje jau nekartą kėlė šią problemą, ją minėjo. Ir Europos parlamentas taip pat buvo į tai sureagavęs ir savo rezoliucijoje dėl 2007 metų. Jūs irgi tai atkreipėte dėmesį toje rezoliucijoje Europos parlamentas apgailestavo, kad negalima nustatyti tam tikros koreliacijos tarp apskaitos korekcijų ir išmokų dydžio. Toliau trečia problema, kurią išskyrė auditorumai. Atitikties sprendimai yra patvirtinami gan vėlai. Prie to prisideda dar ir taikinimo procedūra, į kurią įsitraukia ir valstybės narės, ir tai dar labiau užvilkina visą procesą. Ir aš kalbu apie trijų, penkių metų laikotarpį, kartais tai užsitęsia net ilgiau. Pavyzdžiui, 2008 pabaiga ir tų metų pabaigoje teismas, atsiprašau, auditorumai nustatė, kad sąskaitų patvirtinimas dar nepadarytas sąskaitoms nuo 2001 metų. Bendrai kalbant apie tvirtinimo procedūrą, kalba eina apie dviejopo tipo e, sprendimus, apie juos aš atskirai ir pakalbėsiu. Pirmiausia, čia norėčiau tris pastabas išsakyti. Audito rūmai pastebi, kad atliekant dabartinę procedūrą, tos procedūros pabaigoje, komisija priima sprendimą dėl konkrečiai sumos, kuri turi būti išmokėtina iš ES biudžeto žemės ūkio srityje. Kalbant apie finansinį reglamentą, 42 straipsnėje, kur kalbama apie reglamento įgyvendinimą, Būtent procedūra, sąskaitų tvirtinimo procedūra yra susijusi ir su komisijos um, sąskaitos patvirtin, kad sąskaitos yra patvirtinimos komisijai nustačius iš biudžeto mokėtiną išlaidų sumą. Taigi tokia informacija, informacija apie iš biudžeto mokamas išlaidas neatsispindi audito rūmų ataskaitoje. Kitas klausimas. Parlamentas savo rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo kalba apie tas veiklos rytis, už kurias komisija nėra prisimusi visapusiškos atsakomybės, nes tos sumos dar gali būti keičiamos po patvirtinimo. Todėl sudėtinga yra atlikti tą atitikties patvirtinimą. Tai reiškia, kad dokumentas dar nėra baigtinis. Trečias dalykas. Audito rūmai pažymi, kad e, kai Europos komisija numato atitikties e, pakoregavimus, e, tokių pakeitimų korekcijų, korekcijo, korekcijos yra susijusios su e, valstybių narių biudžeto išmokomis o dėl to, kad tos korekcijos yra fiksuotos. Korekcinės sumos dažnai yra kvesionuojamos valstybių narių. Dėl to, kad yra numatomi netikslumai ir panašiai, yra nemažai atvejų, pavyzdžių, kurie dabar svarstomi auditorumuose. Na ir kadangi tos sumos yra mokomos mokesčių mokėtojų, tuomet komisijos išmokėtinos so, sumos nebūtinai yra. Dėl to tai nėra atgrasanti priemonė. Taigi audito rūmai pateikė štai kokias dvi rekomendacijas. Pirmoji. Rekomenduojama paaiškinti įvairių procedūros etapų tikslus taip pat išsiaiškinti įvairių tame procedūroje dalyvančių šalių vaidmenis. Ypatingai nustatyti laikotarpius, per kuriuos turi būti atliekamos įvairios procedūros pakopos. Antras dalykas. Auditorumai rekomenduoja, kad Europos komisija galutiniu sprendimu numatytų išlaidų sumą, kuri būtų išmokama per tam tikrą laikotarpį. Taip pat, kad būtų audito, informuojami auditų rūmai ir mokėjimo agentūros apie visas priežastis. Aš galėčiau dar ilgiau kalbėti, bet Tik tai e, norėčiau dar pabaigai padėkoti pranešėjai, visiems, kurie parodė susidomėjimą šiuo klausimu. Taip pat e, norėčiau padėkoti už e, puikų bendradarbiavimą. Dėkoju. Merci, uh, Dėkojame audito rūmų atstovui, e, ponia Greslė. Labai ačiū. Ta specialioji ataskaita man taip patiko, kad sunku išsiskirti. Tai ataskaita, kuri buvo uh, parengta praėjusiais metais, o tai, kad diskutuojame apie ją tik e, dabar, susijęs su tuo, kad aš tiek laiko gilinausi į tą ataskaitą, kad po to nusprendžiau sulaukti antrosios specialiosios ataskaitos audito rūmų apie neteisėtų išmokų išieškojimą bendrosios žemės ūkio politikos srityje auditą nes šios dvi ataskaitos yra susijusios. Ir kita vertus, tai tiesiogiai susiję ir su mumis, biudžeto kontrolieriais. Tik įsivaizduokite, kas e, atsitinka tarptautinėme koncerne, jei visuotinis narių susirinkimas patvirtina biudžeto įvykdymą, o po to privalo e, keisti kažkokius skaičius. Tuo tarpu mūsų parlamente tai vyksta nuolat. Jau įvykdus biudžet, e, patvirtinus biudžeto įvykdymą, vėliau mes turime daryti tam tikras korekcijas. Taigi, turime pasvarstyti, kaip atsisakyti tokios taktikos. Kiekvienas mūsų puikiai suvokia, kad problema, kurią e, nustatė audito rūmai, tai yra tos papildomos korekcijos Taigi tas faktas, susijęs su tuo, kad tam tikri reglamentai tai leidžia. Turime fiksuotų sumų korekcijas ir galime e, kontroliuoti tik 5 procentus visų išmokų e, žemės ūkio politikos rytyje ir tai jau yra daug. O šimto procentų korekcijos yra visiškai neįsivaizduojamos. Aš bandžiau įs, bandyti įsivaizduoti, ar mes galėtume žinoti, e, turėti daugiau informacijos apie tos kitus 95 procentus e, atvejų, kurie nėra tyriami ar kontroliuojami. Manau, kad turėtume turėti daugiau informacijos ir kiekvienas e, biudžeto įvykdymo tvirtinimo e, pranešėjas turėtų turėti daugiau informacijos, juo labiau tais atvejais, kai yra daromos fiksuotų sumų korekcijos. Jo labiau, kad kartais reikia palyginti, kaip kito konkretų skaičiai keletą metų iš eilės. Mums ta informacija būtų reikalinga dėl 5 procentų kontrolės ir šimto procentų čia jokios problemos nematau. E, audito rūmai labai gražiai rašo ir apie tai, kad negalime pasitikėti valstybių narių įstaigų teikiama informacija. Tie teikiami duomenys nėra patikimi. Ir e, Tikriausiai žinote, kad darybose su taryba pateikėme daug pakeitimų, kuriais siekiama išspręsti šias problemas. O siekiant išspręsti šią problemą, siekiant priversti um, valstybių narių kontrolės įstaigas darbiauti efektyviau, nepamirškime to, kad man nieko neduos jokia ataskaita, jokia nacionalinės institucijos uh, padaryta kontrolė, jei negaliu pasitikėti teikiamais skaičiais. Ir čia pereinu prie treč, trečiojo punkto kokių veiksmų galėtume imtis, kad situacija pagerėtų. Aš manau, kad komisija turėtų kreiptis į valstybės nares e, ir konkrečiai vardinti tas problemas, kurios visiems yra aiškios. Nežinau, ar sugebėsime bendrojoje žemės ūkio politikoje padaryti tam tikras reformas, um, o struktūrinių fondų lėšų panaudojimas čia yra dar sudėtingesnė tema. Taigi 5, 5 uh, procentai uh, daromų kontrolių uh, ir nacionalinių valstybių institucijų teikiama informacija, tai yra tos didžiosios problemos. Aš nenoriu abiejų ataskaitų painioti, tačiau um, tai, ką aš radau ponio, pono Kretino ataskaitoje, tą patį radau ir pono Pinksteno ataskaitoje. Ponas Kretan kalbėjo apie tai, kad 5-6 e, milijardai eurų turėtų būti išieškoti per ateinančius 10 metų. Tačiau pagalvokite apie tai, kokios didelės sumos yra išmokėtos, o mes išieškome tik 1 procentą. Tuo tarpu klaidų lygis yra tai didesnis, tai mažesnis. Mes kuriame tokią sistemą, kuri yra tokia sudėtinga ir tokia brangi, kad kartais jos kontrolė yra daug brangesnė nei pati ta sistema kainuoja. Aš manau, kad tai yra pati didžiausia dabartinės sistemos problema, o iš kurios perspektyvos bandysime vertinti. Kalbant apie išieškotas išmokas, būta įvairių nesutarimų. Tačiau būtent bendrojoje žemės ūkio politikoje situacija tikrai yra labai liūdna. Nenoriu provokuoti komisijos, tačiau turiu pasakyti, kad mes posėdžiavome ne kartą ir mums nepavyko susitarti dėl išvadų dėl to, kas yra įveikiama, kas yra padaroma, kas yra nepasiekiama. Aš tikrai nenoriu didesnės biurokratinės naštos, tačiau noriu padrasinti visus kad mes spręstume tas problemas, kurios dabar yra aiškios ir kurios anksčiau nebuvo e, sprendžiamos. Todėl sąskaitų patvirtinimo procedūros audito ataskaita yra itin svarbi. Manau, kad turėtume stengtis gauti kuo tikslesnę informaciją, siekdami apsaugoti ES finansinius interesus. Tai norėjau pasakyti. Ačiū. Merci. Ačiū. Prieš pradant diskusiją su parlamentarais, norėčiau paklausti, Europos komisija norėtų pasisakyti. Prašau. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Rudolf Mögelė iš Generalinio žemės ūkio direktorato. Noriu padėkoti e, savo sekretariatui. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Manau, kad ta specialioji ataskaita ir ponios Greslė parengtas pranešimas yra kuo puikiausias pagrindas e, bendradarbiauti toliau. Aš pritariu um, poniai Gresliai, kad, e, kad reformų dabar jokių daryti negalime. Bendroji žemės ūkio politika kalbant apie išmokas, jau dabar pasižymi tuo, kad klaidų lygis vis yra maždaug 2 e, procentai. Yra buvę metų, kai pavyko neviršyti šios skaičiaus. Norėčiau tarti keletą žodžių apie um, minėtą auditą ir ponia Greslė galbūt pritars man. Jūs kalbėjote apie 5 procentus visų išmokų, kurios yra kontroliuojamos. Ir įsivaizdu, tas tie 5 procentai yra proporcingai prilyginami 100 procentų. Įsi, tačiau įsivaizduokite, kas nutiktų, jei būtų privalu daryti aud, vis, vis, 100 procentinį auditą. Komisija dabar kontroliuoja valstybių narių veiklą Ir mes nustatome, kad maždaug 50 procentų visos atliekamos kontrolės yra vykdoma būtent komisijos. Mes negalime, tai yra mes remdamiesi atliktą kontrolę, galime kalbėti apie, tikrų, apie tam tikras išieškojimo procedūrų proporcijas. Aš e, labai laukiu komisijos horizontaliojo reglamento pasiūlymo ir čia yra pateiktos dvi re rekomendacijos darbo dokumente. Iš ties siekiama atitikties patvirtinimo procedūros laikotarpį sutrumpinti. Atsižvelgdami į šią procedūrą mes formuojame savo veiklos planus, skirstome išteklius ir aišku, jūs tikriausiai žinote, kad šie ištekliai yra riboti. Ponas Kreten kalbėjo apie 55 milijardus eurų. Tas e, sumas audituoja 22 darbuotojai Tačiau mes abejojame tuo, ar privalomųjų terminų nustatymas būtų prasmingas, nes tai prieštarautų visų atvejų kompleksiškumui ir bendram biudžeto poveikiui, jo labiau, kad vėlgi nepamirškime, kad mūsų ištekliai yra riboti. Uh, Turime nepamiršti ir mažų valstybių narių, kurių administraciniai gebėjimai yra riboti dėl išteklių stygiaus. Ir vėlgi tuo met e, nuo tokios strategijos nukentės audito kokybė. Dėl ponios Greslė ketvirtosios e, rekomendacijos 28 procentai visų arbitražo procedūrų pasiekė tai, kad daugelis e, korekcijų buvo atlikta, tačiau dalis korekcijų, e, dalies korekcijų buvo apskritai atsisakyta. Dabar mes e, bandome nustatyti, kaip efektyviau atlikti auditą, audituojant atitikties patvirtinimo procedūrą ir turint omenyje taikinimo procedūras. Jo labiau, kad reikėtų pasvarstyti apie terminų keitimus, tačiau visa tai kol kas dar yra tyriama. Antroji rekomendacija pirmajame darbo dokumente čia kalbame apie finansinės korekcijas um, nes teisėtų išmokų iš, išmokėjimo atveju. Ponas Kretin kalbėjo šią temą ir komisija dabar gali bendradarbiaudama su valstybe nare nustatyti, kiek tokių neteisėtų išmokų buvo. Mes remiamės aktualią informaciją, juo labiau, kad žemės sklypai yra identifikuojami ir jau galime pasidžiaugti ne vieno sėkmingo audito atveju. E, dėl finansinių korekcijų skaičiaus. Jis susijęs su tuo, kad sertifikavimo įstaigos gali patikrinti valstybių narių teikiamą informaciją. Šios įstaigos turi atlikti reprezentatyvų tyrimą. Jei yra nustatomi um, abejotini atvejai, tada komisija, remdamasi gauta informacija, gali nustatyti leistinos klaidos lygį. Mes galime labai aiškiai pasakyti, kokia administracinė klaida lėmė, kad neteisėtai buvo išmokėta tokia ar tokia išmokų suma. Išieškojimo lygis mūsų duomenimis yra ne vienas, o vienas su pusė procento. Tai susiję su tuo, kad kiekviena administracinė klaida yra tiesiogiai susijusi su neteisėtomis išmokomis ir daugeliu atveju yra tokio, yra jau išmokėtos tokios išmokos, kurių išieškoti nebegalima. Pone Greslė, jūs savo dokumente kalbate apie tai, kad komisijos daromos korekcijos dažnai gali priklausyti nuo konkrečių dėrybų su valstybėmis narėmis. Tačiau ši strategija yra daug geresnė nei kalbėti apie konkrečias fiksuotas sumas. Dar viena rekomendacija skaidrumas biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūroje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį kaip tik į tai, čia kalbama antroje įtrokoje apie tai, kad reikalaujama informacija jau yra teikiama Kalbant apie einamųjų metų atitikties e, patvirtinimus, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į 2010 metų e, fondo teiktas išmokas. Čia labai patei, e, aiškiai pateikta visa informacija, kiek ir kam ir kokių išmokų buvo skirta daug būtų teikti tą informaciją, kurios reikalaujama antrojoje ir trečiojoje įtraukoje. Juo labiau, kad jau dabar yra mąstoma apie kai kurios dalykus šeštojoje komisijos ataskaitoje dėl audito. Ir dabar norėčiau pacituoti. Pat Šis auditas e, susijęs su skaičiais pateikiamais valstybių narių ir tokios finansinės korekcijos būtų neįmanomos, kai vyksta atitikties patvirtinimo procedūra. Toks, toks auditas vykdant atitikties patvirtinimo procedūrą būtų kengsmingas pačiai e, procedūrai. Juo labiau, kad procedūrai būtų suteiktas darybinis charakteris, kurio nei komitetas, nei e, komisija negalėtų pripažinti. Mes manome, kad reikėtų orientuotis ne pagal mažiausias ir aukščiausias sumas, tačiau um, reikėtų orientuotis į konstatuotų klaidų skaičių. Uh, Ir pagaliau, kaip turėtume prognozuoti galimai įvyksančias klaidas, nežinodami, ar jos tikrai įvyks ar ne. Kokiu pagrindu remiantis turėtume tai daryti. E, toks darbas būtų darbas remiantis nepatvirtinta hipotezė, reikalaujant tam tikros informacijos iš audito rūmų. Pereisiu prie trečiosios įtraukos. Mums atrodo neįmanoma įvardinti konkretų korekcijų skaičių atitikties procedūroje. Vidurkis šio skaičiaus yra 5 procentai. Mes negalime šios proporcijos perkelti visiems atvejams nes tai um, sukurtų naujas grėsmės biudžetui, nes kartais galėtume uh, sakyti, kad tie likę 95 procentai um, turi mažiau grėsmių nei patikrinti 5 procentai. Dėl 24 mėnesių termino ir finansinių korekcijų jokios informacijos apie tai negalime pateikti, nes uh, išsiuntę taip vadinamojo 11 straipsnio pranešimą valstybei nariai, kuriame kalba įspėjama valstybė narė apie finansinę klaidą. Šios informacijos taip pat negalime teikti, todėl kad to nenumato pats reglamentas. Taigi terminas yra tik 25 mėnesiai, apie jokius senesnius atvejus jokios informacijos teikti negalima. Jei tai daryti bandytume, tai vėlgi procesas būtų labai ilgas ir vėlgi turėtume remtis hipotezėmis apie nesamus atvejus ir būtų reikalingi papildomi ištekliai, kurių neturime, turėtume atitraukti auditorius nuo jų įprastos veiklos. Tačiau, ponia Greslė, norėčiau patikinti, kad e, mes ypatingą dėmesį skiriame toms sritims, kurios yra jautrios arba e, kuriuose yra tikimybė, kad įvyks tam tikrų klaidų. Mes darome nuolatinius auditus, siekdami, kad klaidų rizika sumažėtų. Dėl kontroliuojančių įstaigų valdymo. Čia pateiksiu keletą pavyzdinių atveju. Mes jau sukūrėme tokią sistemą, kad, e, kuri leidžia valstybėms narėms interpretuoti, taip vadinamo REPAX sistema. Ši sistema yra specifinė sistema, e, ji yra sukurta e, naujų valstybių narių priemokų auditavimo sistemai ir siekiant keistis pažangiają patirtimi. Jau dabar vyksta rizikos įvertinimas šios ryties. Pone Greslė e, pabrėžė, kad reikėtų tobulinti atitikties patvirtinimo procedūras. Jau dabar tai yra daroma e, rengiant naująjį horizontalų jį pasiūlymą Mes e, skatiname valstybės, tai yra skatiname audito rūmus mažinti e, kontrolės valstybėse narėse e, lygį tais atvejais, kai valstybė narė neviršyje tam tikrų pažeidimų skaičiaus. Dabar dar bandome patikslinti reglamente, kaip tai atrodytų konkrečiai praktikoje. Aišku, tai yra mūsų didelis tikslas. Tačiau visi siekiame, kad mūsų turimi kontrolės ištekliai būtų panaudoti kuo prasmingiau, kuo efektyviau ir taip pat siekiame e, mažiau kontroliuoti vietoje tas valstybės narės, kurios klaidų padaro nedaug arba mažiau. Dėl konkrečių klaidų e, visa statistinė informacija yra pateikiama mūsų ataskaitose, taip pat e, ir mūsų specialiosios ataskaitos septintajame priede. Trečiasis e, straipsnis, apie kurį jūs kalbate, yra probleminis ir mums. Čia kalbame apie nacionalinių darbuotojų uh, mokymus, kvalifikacijos e, kėlimą ir panašiai. Paprastai e, ne komisijos kompetencija e, kontroliuoti ar vertinti šią veiklą, tačiau mes stengiamės perduoti turimą informaciją, turimus, turimą patirtį valstybėms narėms kalbant apie tai, kad nereik, reikėtų bausti darbuotojų, kai, jie, e, kai yra nustatomos tam tikros klaidos, čia kom, ne komisijos kompetencija įspręsti šį klausimą. Noriu padėkoti audito rūmams už labai puikią specialią ataskaitą. Noriu padėkoti poniai Greslę. Mes esame pasirengę diskutuoti apie galimas įvairias rekomendacijas O jei bus kokiu nors neiškumu, juos pabandysime pašalinti mūsų pokalbių metu. Merci, monsieur. Ačiū ponui Mebleriui už pasisakymą. Tuo metu atvyko ir mūsų pirmininkas. Taigi baigsime šį klausimą aptarti ir po to jau perduosiu pirmininkavimą pirmininkui. Taigi, ponia Greslė dar nori pastabą išsakyti. Ah, Parlamentarai norėtų sužinoti, ar auditorumai norėtų sureaguoti į tai, ką pasakė Europos komisija. Je, fin, je dire... Galiu keli žodžius tarti, ponė pirmininkė. Paprastai kalbėsiu. Kalba eina apie sąskaitų tvirtinimo ataskaitą. Mes aiškiai teigiame, kad Tuo, tuo metu Europos komisija mums teigia, kad žemės ūkiai skirtos išlaidos, skirtos ar, skirtos ar vienam, ar vienam ar kitam tikslui, atliekant kažkokią tai veiklą, tuomet audito rūmai tvirtina tas sąskaitas ir teigia, kad, pavyzdžiui, 2007 metais 54 milijardus eurų skyrėme žemės ūkio sričiai. Yra sprendimai dėl nere, ne, netikslių išlaidų, tačiau kalba eina apie tai, kokios sumos yra pripažįstamos ir patvirtinamos. Tai yra problema, kurią pabrėžia ir pranešėja. Būtent, kad už išlaidas atsakingą informaciją, e, atsiprašau, už e, išlaidas atsakingą instituciją, jūs ir Europos komisija nusprendžia dėl galutinių sumų. Tai yra numatyta ir finansų reglamente. Dar viena pastaba. Pone Jėglė kalbėjo apie tai, kad finansiniai pakoregavimai turi būti objektyviai nustatomi. Mes visiškai tam pritarėme. Tačiau konstatuojame, kad šiandien, šiandieną bent jau to objektivumo nėra, jis nėra užtikrinamas. Dėl to, kad tai yra komisijos sprendimas ir tai yra sprendimas, kurį priima komisija dėl to, kaip vyksta vidinės kontrolės sistema valstybėje narėje. Jeigu komisija mano, kad ta vidaus kontrolės sistema turi trūkumų, tuomet komisija pritaiko fiksuotą pakoregavimą. Ir, pavyzdžiui, teigia, kad 10 procentų yra tikėtina klaidų, tikėtinas klaidų lygis. Taigi komisija, aišku, turi patirties sukaupusi ir turi priežasčių teikti, kad tas uh, procentas gali išaukti iki 20 arba sumažėti iš 5, iki 5. Tačiau nėra objektyvių kriterijų. Būtent dėl šios priežasties tos sumos dažnai yra ginčytinos valstybių narių. Ir kaip jau sakiau anksčiau, dabar yra vis daugiau teisingumo teisme bylų, kuriuose valstybės narės užginčia finansinės išieškotas sumas. Audito rūmai šioje srityje rekomenduoja štai ką. Nuo tų, tuos vertinimus padaryti objektyvesniais, o siekiant objektyvumo reikia išanalizuoti sandorius, ištaisyti realias klaidas, kurios įsivelia mokėjimuose, kai yra išmokamos sumos galutiniam naudos gavėjui. Yra keletas būdų, kaip tą galima padaryti ir, aišku, ne audito rūmai komisijai turi pasakyti, kaip tą reikia daryti kaip komisija turėtų dirbti, tačiau jeigu vyktų tokios diskusijos, aš turiu nemažai pasiūlymų. Pavyzdžiui, manome, kad viena galimybių būtų patikėti sertifikavimo institucijoms nacionalinėms kur kas didesnį vaidmenį, lyginant su dabartiniu vaidmeniu tas vaidmuo jau buvo išplėstas e, septintaisiais metais, e, turiu tą pabrėžti, sertifikavimo institucijų vaidmuo išsiplėtė, tačiau reikia eiti dar toliau ir prašyti, kad sertifikavimo institucijos tartų savo nuomonę dėl išlaidų teisėtumo ir tikslingumo. Europos komisijos vaidmuo yra prižiūrėti, kad tinkamai veiktų tas darbas, kurį atlieka sertifikavimo institucijos. Komisija turi patikinti, kad e, darbas yra sklandus, atlikdama patikrinimą dėl tam tikros imties. Tai būtų tokios bazinės sąlygos siekiant e, užtikrinti, kad sertifikavimo institucijos būtų solidžios. Na ir aš neturėčiau, ne aš turėčiau rašyti reglamentą dėl bendrosios žemės ūkio komi, e, politikos uh, veikimo. Ta turėtų padaryti Europos komisija, tačiau aš turiu konkrečių pasiūlymų dėl to, ką būtų galima padaryti. Taigi, tokiu būdu būtų galima objektyviau numatyti finansinių pakoregavimų sumas. Ir dar viena pastaba, kurią norėčiau išsakyti. Būtent, kad kai sumos yra objektyviai nustatomos, tuomet procedūros sutrumpėja, nes yra atsisakoma sutaikinimo fazės. Dabar tas sutaikinimo, tas sutaikinimo etapas tarp valstybių narių ir komisijos, mes jį vadiname dėrybų etapu. Ponas Meglė sakė, kad nereikia naudoti šio termino, jis e, turi priežastų taip teikti, bet vis tiek iš tiesų tai yra iš principo dėrybos o nesutaikinimas. Na, aišku, priklauso nuo to, ką reikštų sutaikinimas. Sutaikinimas, dėrybos, čia yra įvairių galimybių. Iš vieno galima iš, greitai pereiti prie kito. Taigi, tos, tomis dėrybomis yra prailginama procedūra. Jeigu to etapo atsisakytumėme, tuomet būtų galima sutrumpinti visą procedūrą, kuri, kaip sakiau, yra vis tiek per ilga. Taigi, trys mintys, kurias norėjau išsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ar parlamentarai norėtų pasisakyti? Panašu, kad niekas nenori pasisakyti. Aš turiu vieną klausimą ponui Kretanui dėl sertifikavimo institucijų su ponia Greslė mes e, Prancūzijoje mhm. lankėmis. Ir norėčiau paklausti, ar ataskaitoje yra keliami ne tik techniniai klausimai, bet ir etikos, nepriklausomumo klausimai. Ar yra patikinimų, kad sertifikavimo institucijos yra nepriklausomos, vertinant e, jų santykį su nacionalinėmis administracijomis ir ar yra bandoma kištis į jų darbą? ir taip pat audito grandinėje. Nes tame audite yra ir komisijos vaidmuo, taigi kuriuo momentu audito, nacionalinės audito, audito, rūm, nacionaliniai audito rūmai gali įsitraukti į darbą, į procesą. Pirmiausia, sertifikavimo institucijų nepriklausomumas. Tai yra reikalavimas numatytas reglamente. Žemės ūkio politikos reglamente yra numatyta, kad sertifikavimo institucija turi būti nepriklausoma nuo agentūrų ir kontroliuojančių institucijų. Bendrai kalbant, taip ir yra. Europos komisija dažnai konsultavosi šiuo klausimu, tačiau Europos komisija nepriima šiuo atveju vaidmen, e, sprendimo. Negali sertifikavimo institucijos at, at, institucija at, atmesti, teikdama, kad ši institucija nėra pakankamai nepriklausoma. Aišku, bandomas svarstyti tą klausimą ir jeigu yra nustatoma, kad ji nėra nepriklausoma, tuomet galima ten kažką daryti, bet toks sprendimas nėra priimamas komisijos. Sprendimas priklauso valstybėms narėms. Tam tikrais atvejais suradome tokių pavyzdžių, kur būtų galima daugiau užtikrinti sertifikavimo institucijos veikimo nepriklausomumą. Na, o audito rūmų vaidmuo, nacionalinio audito rūmų vaidmuo, nacionalinio audito institucijų vaidmuo. Tai yra gan sudėtinga problema, kaip jūs žinote, Europos audito rūmai ne, nelabai palankiai tai vertina. Kodėl? Todėl, kad ši sertifikavimo institucijų ir mokėjimo agentūrų sistema, kam jie atsiskaito, kam atsiskaito sertifikavimo institucija? Komisijai. Taigi mums, Europos audito rūmams, mes sudarome vidaus kontrolės, e, vidaus kontrolės tam tikrą elementą. Na, o išorės Europos komisijos išorės veiklos elementas yra audito rūmai europiniai, o ne nacionalinės audito institucijos. Nacionalinės audito institucijos gali tame procese dalyvauti, tačiau joms dalyvaujant yra numatomos atitinkamos sąlygos. Tarp jų būtų ir ta, kad nacionalinė audito institucija pradeda atvejo tyrimą, derindama veiksmus su Europos audito rūmais kurie turi patikinti, kad darbas yra baigtinis, kad laikomasi atitinkamų normų, e, kurių laikosi audito, Europos audito rūmai savo praktikoje. Taigi matote, kad yra įvairių diplomatinių problemų tokiu atveju. Ir dėl to šis klausimas mums nėra labai parankus. Ir tas, tie, ta audito institucija, kurią pažįstu geriausiai, na, nežinau, ar Europos audito rūmų auditoriai būtų labai gražiai priimti atvykę į Paryžių. Tikrai jiems tektų ten su šiokiais tokiais sunkumais susidurti. Ir aš manau, kad tai pasakytina ir apie kitas valstybės narės, ne vien tik tai apie tą šalį, su kuria labiausiai esu susipažinęs. Taigi, Europos audito, atsiprašau, nacionalinio audito institucijų įsikišimas sukeltų didžiulę problemą, nes tai sukeltų hierarchijos tam tikras problemas tarp Europos audito rūmų ir nacionalinio audito institucijų. Taigi bent jau kol kas mes gan rezervuotai žvelgiame į tokį sprendimą. Ačiū. Bonas Šacimarkakis. Also, natürlich haben wir ab. Aišku, parlamento nariai taip pat norėtų pasisakyti. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai už atvirumą. Jūsų pranešime spaudai labai aiškiai yra įvardinta, kiek išmokų yra bandoma išieškoti. Tas sąrašas yra labai atviras ir aš tai teis, labai teigiamai vertinu, nes konkrečių uh, um, pažeidėjų įvardyjimas yra tikrai puikia praktika, tačiau aš norėčiau paklausti, um, koks terminas yra numatytas išieškojimai? 214 milijonų eurų yra bandoma išieškoti. Um, kada tikitės sulaukti šių išmokų gražinimo ir kaip ap, ap, apskritai aprašytumėte šį procesą? Dėkoju, ponas Mebleris. Dankė, Fozicinda. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakymas paprastas. Trys mėnesiai priemos sprendimą. Po sprendimo prieimimo, kitaip tariant. Mėnesinės išmokos konkrečioms valstybėms narėms yra atitinkamai sumažinamos ir bendra suma pakoreguojama tai yra techninio pobūdžio mėnesinių išmokų valstybė nariai sustabdymas arba apkarpimas. Ponas Šačimakakis. Ačiū. Turiu pasakyti, kad tai yra ideali e, padėtis. Nes jei visais atvejais būtų tokios procedūros, tai pavyzdžiui, sanglaudos politikoje tikrai būtų sveikintina, sveikintina tokia praktika. Tačiau praktikoje vargu ar tai yra gyvendinama. Uh, žemės ūkio srityje einama tuo logišku keliu, būtų galima įsivaizduoti, kad ir kiti generaliniai direktoratai nukopijuotų jūsų veiklos modelį, tačiau vargu ar tai vyks. Ponas Tavern. Ačiū pirmininkė. Na, visada sudėtinga lyginti skirtingus sektorius, kuriem taikomi skirtingi reglamentai ir taisyklės. Galiu pasakyti tik tiek, kad pasiūlymuose dėl sistemos po 2013 komisija rėmėsi žemės ūkio reglamento tam tikrom dalim, kurios yra skirtos struktūriniai finansiniai paramai. Aišku, reikės pažiūrėti, kiek pasiteisins toks požiūris Tačiau tai bus pirmas kartas, kai horizontaliame reglamente apimančiame visus struktūrinius fondus mes minėsime net korekcijas ir jas galima bus pasitelkti, kai to reikės nustačius tam tikras problemas metinėje audito ataskaitoje. Iki šiol buvo įmanoma pakeisti tas netinkamas išlaidas kita, kitomis išlaidomis, kita išlaidų kategorija. Ir dabar pagal naują komisijos pasiūlymą tai nebebus įmanoma. Kalbame apie komisijos pasiūlymą ir nieko daugiau, kol kas jis yra tik pasiūlymas. Ir būtent teisėkuros institucijos turės apsispręsti, ar šis pasiūlymas taps galtiniu teisės aktu. Na, o dėl e, sugražinimų struktūriniams fondams ir išieškojimų, e, nežinau, ar dabar laikas tai aptarinėti, jau prieš tai esame aptarę šį klausimą, gal ateitieji norėsite ir galėsime tai aptarti, e, bet dabar tai nesigilinsiu. Jei leisite, e, šiek tiek nukrypsiu šoną dėl e, nepriklausomumo aspekto pakalbėti. Norėčiau, sakiau, kad sertifikavimo agentūros turi būti nepriklausomos nuo komisijos, bet kokia yra administracinė hierarchija pačiose valstybėse narėse? Mano, pavyzdžiui, šalyje yra akivaizdu, kad sertifikavimo institucijų pareigūnai yra komandiruojami savo viršininkų na gal ne visai taip, bet atlyginimas, sakykime, ir jų kadencijos darbo trukmė yra nustatoma pagal tam tikras taisyklės ir jie atlieka sertifikavimą vadovaujantis bendro valdymo principais. Būtent todėl tas nepriklausomumas labai svarbus ir aš kalbu apie nepriklausomumą nuo nacionalinių institucijų, o ne nuo komisijos. Taip, jūs labai tiksliai pastebėjote. Prancūzijoje tai yra pareigūnai iš Žemės ūkio ministerijos, pavyzdžiui, finansų ministerijos, tačiau jie yra tam tikrų inspekcijų, inspektoratų nariai, aukšto lygio pareigūnai, kurie iš dalies yra nepriklausomi nuo savo ministrų. Na, o kalbant apie jų darbo užmokestį, jis nėra indeksuojamas. Ir jie tikrai negauna didesnio atlyginimo, jei nustato daugiau klaidų. Ne, jų atlyginimas nuo to nesikeičia ir jų atlyginimas yra toks pat, e, jei jie, pavyzdžiui, yra komandiruojami į atitinkamą agentūrą. Taigi jie gali būti nepriklausomais, bet, kaip jūs pirmininkė sakėt, jie yra valstybės tarnautojai ir to nereikėtų pamiršti. Ir juk ministras juos turi paskirti. Su tokiais atvejais, tokiam situacijom jau susidūrėme kai kuriuose valstybėse narėse. Ir bent jau iki šiol komisija nebausdavo už tokius atvejus. Jie mane, jog nepriklausomumas yra užtikrinamas, jog pakanka garantijų, e, kad tos sertifikavimo institucijos yra nepriklausomos. Pone Grėslė nepriklausomumo aspektas labai svarbus, todėl kad mokėjimo agentūros keletą kartų per metus organizuoja susitikimus. Mane, taip, aš taip pat buvau nekartą pakviesta ir jie labai aiškiai pasako, kad jų hierarchijoje bus daromas spaudimas nustačius tam tikrą klaidą ar netikslumą. Ir jeigu kalbame apie fiksuoto dydžio korekcijas ir e, kalbame apie tai, kad e, kažkas čia buvo pernai ar užpernai, o dabar tas žmogus perkeltas į kažkur kitur, tai jau dabar galima koreguoti. Manau, kad turime e, renkti tokį pasiūlymą, kuris leistų mums dėrėti su taryba. Mes turime žinoti, kas kur sėdi ir kas už ką atsakingas. E, jei sertifikavimo įstaigos pastebi aiškę kaitą, tai jau turėtų būti pagrindas nerimui. Jo labiau, kad e, šiuose įstaigose dirba ES tarnautojai. Aš nemanau, kad dabar pateikta forma leistų tikėtis didesnės pažangos. Aš tiesą pasakus nežinau, kaip reikėtų e, visą procedūrą numatyti, kad ji būtų paprastesnė, tačiau manau, kad jau dabar yra sunku daryti spaudimą, tai ko apskritai tikimės iš bendrų debatų. Uh, Ponas Miogelė pradžioje kalbėjo apie eksantę šimtaprocentinę patikrą. Jei aš tik vienerius metus dirbčiau šioje srityje, tai e, mane tai tikrai, e, man tai padarytų didelį įspūdį. Tačiau e, septintąją ataskaitą aš ir septintąjį priedą skaičiau ne kartą Ir eksante patikra yra daroma e, atsižvelgiant į įvairias grėsmės ir taip, taip toliau. Mielasis, galiu Jums pasakyti, kad e, daugelis dalykų yra neįmanomi. Ir ta, tos egzante patikros galbūt turėtų būti panaikintos, turint omenyje, kiek jėgų tam skiriama ir kaip mažai jomis pasiekiama. Ar iš tikrųjų yra e, daromi atitinkami patikrinimai valstybėse narėse. Aišku, dokumentai yra e, tikrinami, tačiau gal jūs vėliau pateiksite kokios informacijos, ar patikrinimai yra veiksmingi. Jei jūs kalbate apie 50 procentų, kuriuos gauname susumavę keleto metų rezultatus tai iškyla klausimas, kokios apimties sumas e, ir kokią geografinę apreiptį jų mes kontroliuojame dabar kūrime naują reglamentą, e, pastebėję, kad senasis reglamentas neveikia, siekiame, kad e, naujasis reglamentas veiktų geriau. Iš tiesų, specialioja ataskaita yra labai įdomi, nes joje iškeliami esminiai klausimai. Gaila, kad šios ataskaitos e, nes, nesulaukėme anksčiau, kad ji parengta tik dabar. Dabar dėl 24 mėnesių termino. Kodėl ne 36 mėnesiai? Finansiniai ES interesai būtų geriau apsaugoti, jei būtų 36 mėnesių terminas numatytas. Aš žinau, kad taryba buvo e, ta, e, kuri e, padarė 24 mėnesius iš komisijos siūlytų 36 mėnesių. Manau, kad turėtume prailginti šį laikotarpį. Kalbant apie finansinių interesų apsaugą, ponė Miugelė, aš visiškai nebesu tikra, ar ta sistema veiks. Aš tikrai nenoriu, kad ta sistema sužlugtų, manau, kad ji yra gera, manau, kad mūsų prigimtis tiesiog yra tokia, kad mes privalome tą sistemą tobulinti, taisyti. O kalbant apie klaidų lygį ir išmokų išieškojimo lygį, konkrečias sumas nacionaliniu lygmeniu, mes turėtume daugiau galimybių veikti tokiu atveju. Manau, kad pati ataskaita yra gera, tačiau sudėtinga tai, kad Senasis reglamentas suriša mums rankas, o naujojo reglamento nuostatos dar nėra aiškios mums, mes jų nežinome. Ir dabar, jei aš pažiūriu, kiek daug audito rūmai pastaraisiais metais buvo kritikuoti, kad pasiekta mažai pažangos, turiu pasakyti, kad vis dėlto nepasiduokite, turint omenyje, kad visa, visas dalykas yra labai labai sudėtingas. Ko jungia? dar norėjote? Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponia Greslė, reaguodamas į jūsų išsakytas mintis. E, kalbant apie aksantę patikras, turite skirti, e, ką jūs kontroliuojate, o kalbant apie geografinę atri, apriepti, e, tai to, ta, ir at, geografinės patikras. Tai rezultatai yra tikrai puikūs. Mes kabome virš valstybių narių kaip Damoklo kardas e, e, ir kai kuriais atvejais e, yra padaroma pažangos, kai kuriais atvejais aišku ne. Dėl 24 mėnesių taisyklės jūs esate teisi, mūsų pasiūlyme buvo 36 mėnesiai, taryba sumažino iki 24 mėnesių Ir dabar panagrinėjus tas, e, tuos oro ciklonus, anticiklomus, tai, e, ir, ar, ar, tai ar yra įmanoma sugrįžti prie 36 mėnesių, mes tikrai kovojame, tačiau galbūt savo energiją galėtume e, panaudoti kur nors kitur. Štai kodėl buvo pasiūlytas naujas reglamentas ir aš jį vertinu optimistiškiau, nes devintajame straipsnėje. E, yra nustatyta nuostata, kad ateityje sertifikavimo įstaigos pareikš savo poziciją dėl teisėtumo, dėl įvairių operacijų teisėtumo ir teisingumo. Kaip tik apie tai aš kalbėjau. Mes sieksime, kad sertifikuojančios įstaigos patikrintų mokėjimo agentūro, agentūrų veiklą ir reikalui esant tyrimų rezultatus panaudotų finansinėms korekcijoms. Sertifikuotos įstaigos kontroliuos mokėjimo agentūras, mokėjimo agentūros kontroliuos žemdirbius Buvo išsakyta mintis, kad korektūros, tos korekcijos tai yra nėra um, objektyvios. Ką reiškia objektyvu? Manau, kad jos yra objektyvios todėl, kad e, korekcijos yra paremtos re, daromos e, remiantis darbiniu dokumentu, e, remiantis mūsų ilgalaikę patirtimi ir praktika, kuriai audito rūmai pritarė. Aišku, valstybės narės tokiai praktikai nepritarė, nes jos praranda išmokas, štai kodėl jos kreipiasi į teisingumo teismą. E, tačiau e, ankstesniais, pavyzdžiui, metais buvo tikrinami tik pavieniai atvejai ir tuomet valstybės narės nesikreipė į teisingumo teismą. Jei tikrai pasiseks sukurti devintajame straipsnėje numatytą sistemą, tai galėsime pasidžiaugti auditavimo, spartesniu auditavimu. Bus galima veiksmingiau kontroliuoti sertifikavimo institucijas, e, tikriausia vėlgi bus numatytas laikotarpis dėryboms Ir čia vėlgi reik, bus reikalingi tam tikri ištekliai e, tai kontroliai atlikti. Taigi mes bandome tobulinti visur, kur galime, tačiau turime žinoti, kad mūsų kelias yra ilgas. Mes tikimės jūsų paramos, nes pasiūlymas yra jau pateiktas. Pirmiausia, jis bus aptartas netaryboje, o e, internetinėje e, erdvėje, kur parlamentas taip pat galės e, pasisakyti dėl teikiamo pasiūlymo. Pranešėja dar norėtų pasakyti, ne, jie jau pasisakė, taigi baigėme diskusijas, dėkojame už įdomias, įdomų pranešimą, kuris išprovokavo labai Stringas diskusijas baigiame aštuntąjį punktą aptarti, dabar perėmėme prie devintojo ir perduodu pirmininką. I reopen the meeting and I want to... Teskime mūsų posėdį. Noriu padėkoti ponui Odi už tai, kad mane pakeitė. Aš turėjau labai svarbių reikalų uh, Olandijos šiaurėje, tad negalėjau dalyvauti posėdėje iš ryto. Dabar reikime prie devinto darbo tvarkės punkto, specialio ataskaita numeris 8, neteisėtų išmokų išieškojimo BŽUP srityje auditas. Uh, Suteiksiu žodį Ingeborgai. Taip pat ir audito rūmų atstovams. Audito rūmai. Ačiū, pirmininkė. Pristatysiu specialią ataskaitą numeris 8, neteisėtų išmokų išieškojimai BŽUP Ataskaitoje nagrinėjami trys pagrindiniai klausimai. Visų pirma, ar veiksmingai e, valstybėse narėse taikoma ši sistema išieškant sumas. Antra, ar valstybė sėkmingai išieško nepagristai išmokėtas sumas. Ir ar tinkamai nurašo skolas kaip neatgaunamas. Ir trečia, ar komisija veiksmingai prižiūri ir stebi išieškojimus. Visų pirma, pasakysiu, kad padėtis tikrai pasikeitė ir pagerėjo, lyginant su 2004 metais, nes tuomet buvo irgi atliktas toks pataudytas. Ir tuomet matėme, kad auditas nestruktūruotas, neišsami informacija ir apskritai išvados daromos remiantis pasenusią informaciją ir duomenimis. E, tačiau dabar jau turime naują, naujas taisyklės, jos galioja nuo 2006 ir yra įvesta 50-50 taisyklė. Tai reiškia, kad praėjus keturiems metams įprastiniam aplinkybėm arba aštuoniems metams, kai yra nagrinėjama teismo byla, valstybės narės turi padengti 50 procentų neišieškotos sumos. Tai užtikrina geresnį ES finansinių interesų apsaugojimą. Tačiau aišku, kad yra dar tam tikrų silpnybių, tam, tikrus, tam tikros rizikos ir ją reikėtų panagrinėti. Pirmasis klausimas. Ar teisingai tvarko registruoja skolas valstybės? Nustatėme, kad yra tam tikrų problemų, tačiau didžiai dalimi valstybės narės registruoja skolas laikydamosis taisyklių, tačiau dažnai skiriasi aiškinimas taisyklių. Ypatingai daug išsiskiria nuomonės dėl datos, kada skola turi būti įregistruojama ir įtraukiama į ataskaitas. Tai labai svarbu, nes bet koks dėlsimas šiame etape e, sumažina sėkmingo pinigų susigražinimo tikimybė ir padidina tikimybę, kad bus taikoma 50-50 taisyklė. Toliau antras klausimas. Ar valstybės narės sėkmingai išieško nustatytas nepagristai išmokėtas sumas? Mes nustatėme, kad e, gan mažas yra e, išieško ieškomų sumų lygis, tik 10 procentų, tačiau po naujos sistemos įvedimo po 2006 išieškojimo lygis padidėjo ir dabar jis yra šiek tiek didesnis nei 40 procentų. Vienai par kitaip, kaip e, pranešėja teisingai pastebėjo savo dokumente, net ir naujos sistemos e, neužtikrina labai gero funkcionavimo, nes naudos gavėjai ir toliau išlaiko ir savo pasilieka apie 50 procentų neteisėtai išmokėtų sumų. Toliau, Kaipgi yra su nurašymais? Pastebėjome, kad taisyklės šios rytėje nėra pakankamai aiškios. Audito metu paaiškėjo, kad laikotarpiu nuo 2006 iki 2009 daugiau nei 120 milijonų eurų kasmet buvo nurašoma ir dažniausiai e, tos sumos būdavo finansuojamos iš ES biudžeto, tai yra mūsų mokesčių mokėtojų. Buvo ir tokių atvejų, kai nurašomos sumos buvo visiškai nepagrįstos, nepagrįstos arba atsirasdavo dėl aplaidumo. Norėčiau iškart paaiškinti, kad mes tikrai jokių būdų nenorime kisti, kištis į nacionalinės teisinės procedūras, tačiau jeigu jau būna tokių nepagristų nurašymų, tai jų taisyklės turi būti harmonizuotos. Toliau trečiasis klausimas ar komisija veiksmingai prižiūri ir stebi išieškojimus. Tai turi vertinti auditorumai ir mes padarėme tokias išvadas. 90 procentų atvejų išieškotų sumų e, buvo finansinės korekcijos, kurias atliko komisijos. Ir e, tai turėjo padengti išmokėti e, valstybių narių mokesčių mokėtojai, o ne naudos gavėjai, kuriam neteisėtai buvo išmokėtos sumos. E, dabar matome, kad situacija nuo 2009 pagerėjo, tačiau vis tiek ji dar nėra pakankamai aiški ir mes negalime e, pateikti konkrečių skaičių, kiek išieškota pinigų iš galutinių naudos gavėjų. Komisijos pateikti skaičiai metinėse ataskaitose mūsų nuomonė yra daug žemesni nei tie, kurie fiksuojami pačiose valstybėse narėse. Tam yra kelios priežastys, e, tačiau tas priežastis ne visada lengva įvardyti. Pirmininkė auditorumai teikia kelias rekomendacijas savo ataskaitoje kaip reikėtų išieškojimą gerinti. Mes manome, kad komisija turėtų reikalauti, kad valstybės informuotų apie klaidas, kai ir apie skolas tuo metu, kai jas reikia mokėti kai orderis yra pasirašomas. Taip pat mes rekomenduojame nustatyti bendrą ir visiems vienodą laiko terminą, per kurį reikėtų informuoti apie padarytas klaidas ir neteisėtą sumų išmokėjimą. Mes žinome, kad komisija šios rekomendacijos jau laikėsi ir tai įtraukė į e, būsimą BŽUP ir naują pasiūlymą. E, komisija teikia, e, prieš šešias savaitės pateikė pasiūlymą dėl naujos BŽUP ir jame jie siūlo tą taisyklę dėl 50-50 e, principą pakeisti 100 procentų taisyklę. Tai reiškia, kad po keturių metų normaliom aplinkybėm arba po aštuonių metų teismo bylos atveju valstybė narė turėtų padengti 100 procentų tos sumos, kuri nebuvo išieškota. Mūsų nuomonė tai yra geras pasiūlymas, tačiau būtina elgtis atsargiai. Jei valstybės narės žino, kad jom teks visa našta neišieškotų sumų, tai tuomet e, kyla rizika, kad apskritai bus informuojama apie vis mažesnį atvejų skaičių. Tokia rizika iškyla, ji buvo minėta ir diskusijose su valstybėmis narėmis. Jau dabar prie dabartinės 50-50 taisyklės matome, kad yra tam tikros rizikos, kad valstybės narės e, na, ne visai objektyviai elgesi pateikdamos informaciją. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems uždėmesi, taip pat noriu padėkoti pranešėjai, poniai Grėslė. Ji yeah eilinį kartą parodė, kad tikrai gerai išmano šią sritį ir yra pasiruošusi ginti mūsų piliečių interesus. Like the... Dėkoju, dabar žodį suteiksiu pranešėjai, kurią jūs taip pagirėte, prašau. Labai ačiū. Noriu padėkoti auditorumams už labai įdomią ataskaitą. Optimalių rezultatų galime pasiekti tuo met, kai e, vertiname specialiąją ataskaitą kartu su ataskaita apie tai, kiek neteisėtų išmokų būtų išieš, yra išieškota. Ir jei tas dvi ataskaitas palyginame, tai rezultatai tikrai yra pesimistiški. Vertinant nuo 2001 metų nuolat kivirčijamės su komisija ir nuolat kalbame apie tai, kokios sumos yra išieškomos. Komisija teigia, kad tik 40 procentų neteisėtų išmokų yra išieškoma. Auditorumai sako, kad tas skaičius yra 10 procentai. Tuo tarpu, jei 40 procentų, e, net jei paimsime tą optimistinį komisijos skaičių 40 procentų, vis tiek tai bus pesimistinis rezultatas, nes pasirodo, kad 60 procentų e, visų neteisėtų išmokų yra apskritai neišieškoma. O jei nesivadovausime tais optimistiniais skaičiais, pažiūrėsime realybę į akis, tai pastebi, pamatysime, kad neišieškoma galbūt net, net 90 procentų visų neteisėtų išmokų. O tai vyksta todėl, kad galbūt ne, nepastebima, net auditoriai nepastebim, nepastebi, nesėimama jokių priemonių ir nenubaudžiama, sankcijų taip pat nėra. Taigi tie debatai tęsiasi ir toliau. Tai yra labai įdomi tema, svarbi tema. Mes e, metų metus diskutuojame apie išieškojimą ir žemės ūkio srityje sudėtinga ką nors keisti. Tačiau Pripažįstant, kad dabartinė sistema yra tokia, kokia yra, aš pripažįstu, kad ta sistema turi ir gan įdomių elementų, tačiau ar nebūtų galima gauti daugiau informacijos apie neteisėtai išmokėtas išmokas, net laikantis ir 50 ir 50 taisyklės? Buvo e, įsteigta net darbo grupė neteisėtų išmokų išieškojimo problema, problemų sprendimui. Ir e, ši, šios darbo grupės vaidmuo taip pat yra nemažas. E, turiu pripažinti, kad teisė Europos Sąjungoje vis dėlto interpretuojama nevienodai. Tai priklauso nuo to, kam ji taikoma. Aišku, reikia pripažinti, kad pastaraisiais metais yra pasiekta pažangos taip, e, tačiau nesitėtų, neteisėtų išmokų išieškojimas mums yra itin svarbi tema. Nemalonu e, vėlgi e, nagrinėti statistiką susijusią su Italija. 50 ir 50 taisyklę, kai kas labai išnaudoja. 58 procentai čia tenka um, is, i, Italijai automatiškai susigražintinų skolų. Mes bandome e, įtra, patraukti ir auditorumų savo pusėn. Tuo ir baigsiu. Ačiū dabar žodis komisijai. Kiek suprantu, komisijos vardu pasisakys ponia Patricija Bunijau. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pranešėja, ponios ir ponai deputatai. Pasitengsiu kalbėti trumpai, nes manau, kad buvo jau daug kas pasakyta ir parengtas pranešimas ir ataskaita ir daug ką pasako ir norėčiau padėkoti už galimybę aptarti šį labai svarbų klausimą, atsižvelgyti į specialią auditorumo ataskaitą ir dėl sąskaitų patvirtinimo ar šią ataskaitą. Kaip buvo pasakyta, auditorumai sprendi, susitelkė ties dviem klausimais - išieškojimai valstybėse narėse išnaudos gavėjų ir taip pat komisija valstybės narės registruoja tos iš, išieškojimus ir fiksuoja nepagristus mokėjimus ir informuoja komisiją apie tą veiklą. Ir taip pat kitas klausimas, komisija pateikė metinę ataskaitą apie konkrečius išieškotų sumų duomenis. Audito rūmai pripažįsta, kad valstybių narių sistemos dėl skolų išieškojimo ir procesas, kuris vykdomas Europos komisijoje nuo 2006 metų pagerėjo, tai pripažino ir pranešėja ir mus tai padrasina, padrasina tas faktas ir pasiekti rezultatai. Europos komisija labai daug pastangų ėmėsi šioje srityje, taigi visuomet yra labai malonu, kai yra konstatuojama, kad tai davė rezultatų. Europos komisija suvokia ir uh, pritarė daugeliui pastabų dėl to, kad e, situacija dar nėra, apie tai, kad situacija dar nėra tobula ir kad galima dar siekti tolesnių rezultatų. Taigi Europos komisija yra pasiryžusi toliau tas, imtis tų pastangų ir dar gerinti sistemą tam, kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai ir taip pat uh, kad būtų išieškamos lėšos iš, sumos išnaudos gavėjų. Mes atsižvelgėme auditorumų rekomendacijas ir ponios Kreslė pranešimo nuostatas. Ir Europos komisija surinko duomenis, kaip minėjo auditorumų atstovas, dėl e, daugelio rekomendacijų, kurios atsispindi specialiojo ataskaitoje. Na ir aišku, atsižvelgiant į ribotas Europos komisijos kompetencijas ir bendrai kalbant apie e, bendrą valdymo sistemą dėl žemės ūkio politikos išlaidų, kokios čia būtų pagrindinės mintis. Labai svarbu, kad būtų galima išsiaiškinti, ką galima padaryti, ko negalima padaryti. Taigi pirmas svarbus elementas yra suprasti, kad reikia daryti skirtumą ir aš manau, kad e, visi tai žino, nors naudinga tai priminti, kad reikia atskirti finansinių interesų apsaugą. Čia už tai yra Europos komisija visapusiškai atsakinga ir turi gan didelę judėjimo laisvę. Ir antra, vertus, reikia išieškotas dėl išieškotų e, netinkamai sumokėtų sumų, čia reikia atsižvelgti ir nacionalinius teisės aktus. Taigi ES lygmenį ES komisija neturi visas, visapusiškų kompetencijų ir galimybių kištis į nacionalinius teisės aktus šioje srityje. Ir to nenori daryti. Mes neturime įgaliojimų kištis tuo atveju, jeigu yra skelbiamas bankrotas. Tai pastebi ir auditorumų atstovas. Taigi teisinis pagrindas yra ribotas, bet vis tiek mes esame visuomet pasirengę pagerinti situaciją tam, kad valstybės narės eitų teisinga linkme ir kad joms būtų padedama. Na, kalbant apie teisinius apribojimus ir interpretavimo niuansus, Kaip jau sakiau, nors sistema dar nėra tobula ir ją reikia tobulinti, Europos komisija vis tiek e, laikosi šiek tiek kitokios nuomonės nei auditorumai, nes auditorumų nustatoma rizika ta rizika pakankamai atsispindi sertifikavimo institucijų atliktuose audituose, nes nors kaip buvo pasakyta, visuomet yra galimybė tobulinti situaciją, taigi tą riziką nustato arba sertifikavimo institucija, arba audito metu, kurį atlieka pati Europos komisija, kai yra atliekama atitikti, atliekamas atitikties tvirtinimas. Taigi galiu pasakyti, kad e, bendrijos fondų galima rizika yra patenka į pakoregavimų sritį. Ir tokiu būdu galima užtikrinti tinkamą interesų, finansinių interesų apsaugą. Taigi Europos komisija, kaip jau sakiau, bando tobulinti sistemą, ir Anisa, ponas Anisalė jau pastebėjo, pažymėjo, kad pagrindiniai auditorumų pateikti siūlymai, rekomendacijos ir taip pat ponios Greslė pranešimo nuostatos e, yra jas atsižvelgiama, teigiant, teigiant, teikiant pasiūlymą dėl horizontalaus reglamento. Po 2000, kur kalba eina apie laikotarpį po 2013 metų. Taigi Galiu pateikti šiek tiek pavyzdžių. Pirmiausia, kokia data turi būti užfiksuojama, kuomet yra pateikiama ataskaita Europos komisijai. Tai yra labai svarbu, nes tai turi takos sugražinimo, e, sugražinimo procedūrai ir finansinių interesų apsaugai. 56 naujajame horizontalus reglamento straipsnyje Mes siūlome konkretesnių nuostatų, kurios leistų numatyti tokią užregistravimo prievolę. Ir tai leistų atitinkamai užtikrinti atitinkamas interpretacijas valstybėse narėse. Taigi mes siūlome keisti tą 50 procentų kompensavimo taisyklę, vykstant teisminiam procedūrai, kitą taisyklę, kuomet išieškojimas numatomas 100 procentų. Mes manome, kad tokiu būdu būtų įmanoma paspausti valstybės narės, paspartinti išieškojimą nes valstybės narės žino, kad e, per ketverius metus, jeigu nėra perinama prie išieškojimo, tuomet e, šimtų procentų išieškoti skolą yra sudėtinga, taigi reikalinga tam tikrų imtis paskatų. Mes taip pat e, atsižvelgėme į tai, kad valstybės narės taip pat gali bandyti kažkaip E, neatskleisti tam tikros datos užregistravimo, tiesiog tą informaciją kažkaip nuslėpti. Taigi, mes manome, kad dėl galimos rizikos privalumų yra daugiau nei trūkumų. Taigi mes atsižvelgėme, kaip jau sakiau, į auditorumų rekomendacijas. Yra ir kitų mm, pateiktų siūlymų. Na, aišku, reiks atitinkamai pakoreguoti interesų paskaičiavimo sistemą, palūkanų paskaičiavimo sistemą ir, ir panašius dalykus. Taigi aš manau, kad mes galime e, tvirtinti, kad tikrai bus atspindėtos tos pastabos. Tai, ką minėjo ponė Greslė. Mes tomis problemomis nesidomime, mes tik tai sekame padėtį ir tai yra tie atvejai, kaip jūs puikiai žinote. Savo pasakymą pradžioje aš minėjau, kad mūsų veikimo laisvė yra ribojama ir tai yra teisinės apsaugos klausimas. Taigi mes sekame padėtį Ir galiu patikinti, kad e, rūpinsimės, e, kad ta veikla vyktų racionaliai. Taigi, apibendinama galiu pasakyti, kad e, panašu, kad bus pasiekta pažangos išieškojimų srityje. Tiesa, kad neteisingai sumokėtos sumos turi būti išieškotos. Turime tam tikrų elementų, kuriuos, kurie jau yra pasiūlyti dėl horizontalus reglamento. Ir tikiuosi, kad ir ateitie dar turėsime galimybės pasikeisti nuomonėmis, žinant, kad e, paraleliai, kaip teisingai sakė ponia Greslė, užtruk šiek tiek, kol įvyks tokie esminiai pakeitimai, kol tuos pakeitimus bus galima pritaikyti, nes viskas priklauso ir nuo teisinės situacijos, tačiau mes vis tiek bandysime kažkaip e, veikti pagal dabartinį teisinį pagrindą ir mūsų mm, direktorė bandys kažkaip toliau siekti mm, pažangos tose diskusijose. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Greslė. The... Ačiū. Nu, dabar suteiksiu galimybę pasisakyti komiteto nariams. Ponas Hebrandi. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmams bei komisijai už ataskaitą bei už pastabas. Ir noriu padėkoti poniai Grėslė pranešėjai už jos pranešimo projektą. Aš pritariu rekomendacijoms, kurias pateikė rūmai bei ponia Grėslė. Norėčiau užduoti vieną politinį klausimą. Ataskaitos tokiamis ir panašiomis temomis kaupėsi, gaunam jų vis daugiau. Ir kiekvieną kartą susidurėm su tom pačiom problemom. Tai yra, kad panašu, jog valstybės, nar, valstybės narės domina kiti dalykai nei mus. Tai yra, mes norime, kad europinės lėšos būtų naudojamos tvarkingai, atsakingai, ir kad būtų siekiama europinių lygių nustatytų tikslų, tačiau atrodo, kad valstybės narės nori tiesiog gauti kiek galima daugiau europinių pinigų, o daugiau jam niekas nerūpi. Tad norėčiau užduoti klausimą tiek rūmų atstovams, tiek komisijai. Aišku, galime stengtis tobulinti sistemą, galime renkti rekomendacijas, galime stiprinti komisijos vaidmenį. Tačiau ar jums nesusidaro toks įspūdis, kad kol neaptarsime struktūrinės problemos, tai yra valstybių narių netinkamo požiūrio, tai, na, iš esmės net nelogiška būtų bandyti kažką tai keisti. Antras klausimas būtų toks. Ar gavote kokius nors atsakymus iš valstybių narių, apie jų vaidmenį procese. Klausimas vėlgi adresuotas tiek komisijai, tiek rūmo atstovams. Ir e, pirmininkė norėčiau pasiūlyti, kad mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas, galbūt e, kažkada ateitie dar kartą šį klausimą aptartumėm. Ačiū. Nėra norinčių pasisakyti, bet aš pats užduosiu klausimą kadangi tai tikrai yra besikartojanti problema. Ar yra rūmų nuomonė kokia nors valstybė narė, kuri būtų sukūrusi tokią teisinę sistemą, kuri būtų labai gera ir kurią galima būtų rekomenduoti kitom valstybėm narėm kaip tam tikrą pavyzdį. Gal galėtumėt pateikti tokį pavyzdį. Toliau kitas dalykas. Rūmai parengė ataskaitą, mes ją kiekvienais metais aptarėme parlamente. Bet ar, pavyzdžiui, taryba kada nors yra oficialiai sureagavusi į audito rūmų ataskaitą? Man tikrai įdomu išgirsti, e, koks yra tarybos požiūris, juk taryboje taip pat turi būti specialus komitetas ar darbo grupė, kuri teiktų savo nuomonę apie auditorumo ataskaitas. Ar tai tikrai vyksta, ar yra kažkokios reakcijos iš valstybių narių ar ne. Auditorumai. Ačiū pirmininkė. Pritariu konstruktyviom pastabom, kurios buvo išsakytos, bei pranešėjos pagrindinė minčiai pritariu, kad nors padėtis gerėja, ji dar nėra gera. Komisija siūlo tam tikrus pakeitimus dėl laiko apribojimų, pavyzdžiui, tiksliau dėl laiko termino. Yra ir kitų pasiūlymų, kurie nėra blogi, Tačiau akivaizdu, kad yra kitų problemų. Tai yra, kad valstybėse narėse registruojamas tik tai labai nedidelis skolų skaičius ir procentas ir labai dažnai tos skolos užregistruojamos labai vėlai. Kita pastaba dėl išieškojimo lygio. Antroje lentelėje yra parodyta, kad tik tai 10 procentų yra išieškoma. Tačiau, kai kalbam apie išieškomas skolas dėl einamųjų, sąskaitų ir sumų, tai skaičiai kitokie, nepamirškime, kad labai didelė dalis sumų, dar neišieškotų sumų yra labai senos nuo 2006 metų. Naujesnės skolos išieškomos geriau, išieškojimo lygis yra apie 40-60 procentų. Naujausi 2010 komisijos pateikti duomenys rodo, kad išieškojimo lygis 2007-2010 yra 60 procentų. Aš suprantu, kad dar galima, aišku, atsiprašau, 42 procentai. Aš suprantu, kad dar galima gerinti šiuos skaičius. E, tikrai daroma viskas, kas įmanoma. Tačiau daug problemų kyla ir dėl datų, dėl laiko terminų, dėl specifikos žemės ūkio sektoriaus. Juk dažnai gali būti taip, kad e, ūkininkai arba įmonės tiesiog bankrutuoja ir nebėra iš ko išieškoti tų pinigų. Toliau pono Gerbrandi pasisakymas ir klausimai. Taip, mes šią ataskaitą jau pristatėme. Žemės ūkio specialiam komitetui taryboje. Ir beje, reakcija, kurios sulaukėme, buvo gan gera. Daugelis valstybių narių pripažino, kad yra problemų. Manau, kad galima būtų pasimokyti ir iš gerosios praktikos. Komisija metinėje ataskaitoje tai mini ir mini tam tikras valstybės, kurios sugeba išieškoti beveik 100 procentų. Ir Austrija, ir Niderlandai yra tarptų šalių. Yra ir tokių šalių, kurios išieško tik tai iki 20 procentų e, sumų. Taigi, kaip jau sakiau, yra informacija apie gerąją praktiką ir ją galima keistis. Ačiū. Ar komisija norėtų papildyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu pridurti keletą elementų. Akivaizdu, kad situacija skiriasi valstybėse narėse ir tam tikrų valstybių narių požiūrį šiek tiek šizofreniškas. Na ir aš manau, kad vienas galimų kelių, bandant paaiškinti tas palūkanas, tai yra tai, kad taisyklės yra gan sudėtingos ir procedūros yra susijusios ir su skolos pripažinimu ir jos išieškojimu. Ir tai atitinka visų valstybių narių taisyklės, bet, tačiau procedūra iš ties yra sudėtinga. Na ir tam tikrais atvejais trūksta to kruopštumo Mes į tai atsižvelgėme. Taigi sistema neveikia gal šimtų procentų, tačiau reikia apsvarstyti atitinkamus elementus ir manome, kad dėl to, kad taisyklės yra tokios kompleksiškos, gal dėl to tam tikrais atvejais galime paaiškinti situaciją ir naujame pasiūlyme būtent ir siūloma supaprastinti tas taikomas taisyklės dėl skolos pripažinimo ir, kaip jau sakiau, tai yra teisų sistema ir procedūros yra gan ilgos. Taigi aš nematau, kokia, kol galėtų būti galimas apribojimas, limitas. Na ir bendriau kalbant, yra bandoma supaprastinti sistemą tam, kad ir paramos sistema, mokėjimų sistema būtų kuo galima paprastesnė, kad būtų numatytos efektyvios kontrolės priemonės ir kad rizika būtų apribojama. Tai yra daugia lypis toks požiūris, daugia lypis dalykas ir čia yra įvairių elementų. Nepakanka gal vien tik tai valstybių narių geranoriškumo, nors aišku, geranoriškumas šiuo atveju yra labai svarbu. Ačiū. Labai ačiū. Ingeborga tikriausiai nekomentuosi. Tada noriu padėkoti auditorumų atstovui. Noriu padėkoti visiems kurie svarstė, kaip galima pagerinti situaciją. Posėdis baigiamas. Noriu paprašyti koordinatorių pasilikti, nes vyks koordinatorių posėdis. Visi kiti gali palikti posėdžio salę. Thank you.